Kolumbija. Regione užėmė ypatingą padėtį. Buvome ant karos lenkščio su Venezuela. Sudėtingi buvo santykiai su Ekvadoru buvome žmogaus teisių pažeidėjų sąraše, Amerikų teisme ir taip pat jungtinių tautų Breženevoje. Net į Centrinės Amerikos šalis ir Karibų šalis vykstant mums reikėjo gauti vizas. Čia Europos parlamente e, labai labai buvo nenoriai svarstomas prekybos susitarimas su, Bolivij, su Kolumbija, taip pat kaip ir um, Junktinėse Amerikos valstijose. Mums pavyko pakeisti tiek situaciją šalies išorės atžvilgių, tiek vidinę šalies situaciją. Pavyko konsoliduoti savo ekonomiką, užtikrinti svarbių politikos krypčių įgyvendinimą ir užtikrinti taiką. Penkerius metus gyvenome be ginkluotų konfliktų. Užtikrime dialogą su FARC kovotojais. Ir Taip pat iš ekonominės pusės mums pavyko užtikrinti valdysenos įgyvendinimą ir kaip e, Junktinė Amerikos pre, valstybių prezidentas Abraomas Lincolnas yra pasakęs, pakvietėme savo priešininkus uh, tapti vienais iš mūsų. Taigi pavyko įvykdyti svarbes politinės, teisinės reformas ir taipogi reformas padėjusias konsoliduoti mūsų šalies ekonomiką. Rezultatai buvo labai teigiami. Tokį teigiami, kad jau galime pasakyti, kad Kolumbija yra Lotynų Amerikos šalis, kurios augimas yra didžiausias visame regione. Kolumbijoje infiliacija pati mažiausia visame regione. Kolumbijoje e, sukuriama daugiausiai darbo vietų ir jau 50 mėnesių nedarbas kas mėnesį mažėja. Ir pirmą kartą tai yra oficialus darbas, formalus darbas. Ne. Taipogi tai turėjo socialinį poveikį. Per pastaruosius ketverius metus mums pavyko sumažinti skurdą. Kolumbijoje beveik 10 procentų tiesiog sumušėme visus rekordus. Jokioje Pietų Amerikos šalyje nepavyko skurdo sumažinti tokia didelė dalimi. Ir taip pat ir itin didelį skurdą sumažiname. Tai viena iš mano svajonių apskritai sumažinti, itin, apskritai išnaikinti didelį skurdą mūsų šalyje. Taigi, taip pat pavyko mums pakeisti situaciją lygybės rytyje. Mes anksčiau tą neligybę tiesiog buvo gėda už ją. Tačiau dabar Dabar jau situacija ženkliai pagerėjo ir žinoma, yra dar neligybės, vis dar daug yra itin didelėme skurde gyvenančių žmonių, 8 procentai, vis dar yra per didelis atotrukis tarp neturtingų ir turtingųjų, mums lieka dar daug ką nuveikti. Tačiau svarbu toliau žengti šią kryptimį. Tai mums leistų atskleisti tikrąjį mūsų šalies potencialą, pasiekti taikos po 50 metų konflikto, po 50 metų trukusio karo, karo, kuris mums kainavo per daug kraujo, per daug skausmo, daugiau kaip 6 milijonai karo aukų priskaičiuota iki šiol ir tas aukų skaičius tikriausiai dar didės, nes mes pažadėjome, kad bus kompensacijos aukoms tam, kad užgytų karo žaizdos, nes karas vyko daugelio Kolumbijos vietovių. Ir nuo šio įstatymo prieimimo iki dabar jau buvo atlyginta daugiau kaip 470 tūkstančių aukų. Toli gražu ne visiems, nes tų aukų yra kur kas daugiau. Be to mums reikia įtvirtinti taiką, kurti taiką. Dėl to pradėjome procesą, pradėjome žengti kelių, kur žinome, kad bus kliūčių, bus sunkumų. Ir suvokėme, kad taiką pasiekti kur kas sudėtingiau negu kariauti. Ir tiesą sakant, kariauti mums sekėsi labai gerai, tačiau yra laikas karui ir laikas taikai. Ir manau, kad sąlygos Kolumbijoje jau yra tinkamos. Ir kad jau galime sėkmingai pasiekti tai, ko norime. Ir jau daugiau kaip prieš trejus metus, prieš trejus su pusę metų, tiesą sakant, pradėjome dėrybas. Iš pradžių dėrybos buvo slaptos, dėrėjome su FARC tam, kad galėtume susitarti dėl darbo atvarkės. Darbo atvarkės ir punktų darbo atvarkėje kas, kadagi bu, baigsis tas konfliktas, kadagi bus de, paskeltas galas konfliktui, jeigu mums pavyktų susitarti dėl tos darbo atvarkės. Mums susitarti pavyko, pirmas etapas buvo sėkmingas, susitarėme dėl penkių punktų darbo atvarkėje ir prieš dviejus metus e, Osle visam pasauliui paskelbėme, kad pradėsime dėrybas dėl šių penkių punktų. susitarėme, iki šiol susitarėme dėl trijų iš jų. Pirmas e, kaimo plėtra, kaimo vystimasis. E, susitarėme dėl priemonių, e, kurios padėtų užtikrinti pragyvenimą Kolumbijos valstiečiams, Kolumbijos kaimų gyventojams, nes ten yra skurdo ir konflikto žydiniai. Taip pat mums pavyko susitarti dėl antrojo klausimo, antrojo punkto, taip vadinamo politinio dalyvavimo. Būtent e, stiprinti ir dar geriau įtvirtinti demokratiją mūsų šalyje. Tai reiškia suteikti galimybę toms zonoms, kurios, kurioms nebuvo pakankamai atstovaujama dėl konflikto, e, suteikti jiems atstovavimą kongrese, užtikrinti atitinkamas garantijas kaip politiniai opozicijai, Ir dėl to manau, kad mūsų demokratija tik sustiprės, tik taps geriau veikianti, nes tai būtina bet kuriai demokratijai. Taip pat susitarėme ir dėl taip vadinamo transcendentinio punkto. Ir aš primiktinai prašiau, kad jis buvo įtrauktas, būtų įtrauktas į darbotvarkę. Tai susijęs su um, narkotikų gametimu, prekyba narkotikais. Uh, Prisiminkime FARC principus. Ir tai, ką susidarėme su FARC, kad visi neteisėtai, neteis, viskas, kas auginama neteisėtai, turi būti pakeista teisėtomis kultūromis tam, kad narkotikų gamyba ir priekyba išnyktų Kolumbijoje apskritai. Tai labai svarbu ne tik tai pačiai Kolumbijai, kuri daugiau kaip 30 metų kenčia nuo narkotikų problemos. Ji buvo tiesiog smurto žydinys, konfliktų žydinys Tai bus svarbu visam regionui, nes kadangi mums santykinai pavyko sumažinti e, narkotikų problemą Kolumbijoje, pavyko susidoroti su dideliais e, narkotikų karteliais, padrasino ir mūsų kaimynus. Taip, taip vadinamasis vandens bombos efektas. <laughs> nes jeigu vienoje vietoje kažkas pavyksta, tai neišvengiamai ataidi ir kitur. Be to, JAV taip pat jaučiamas mūsų kovos poveikis, nes būtent JAV naudojamas tas kokainas, kuris gaminamas ir vežamas iš Kolumbijos. Be to, saugomi kokos medžiai, tos plantacijos yra apsuptos minų tam, kad mūsų tuo metu, kai policija ar mūsų tarnautojai atvyksta sunaikinti kokos medžių plantacijų, minas proktų ir e, taip sužeista nemažai tarnautojų, bet to labai dažnai policininkai, kareiviai nušaunami kaip e, e, atsitiktinai užskridę paukščiai. Tačiau dabar jau bendradarbiavimas su vyriausybė, šalinamos kokamedžių plantacijos ir jie keičiami kitais augalais, kurios auginti yra teisėta. Dar trūksta du, dviejų labai svarbių punktų. Vienas iš jų yra hmm, tai teisės suteikiamas aukoms. Mes e, pasiūlėme, kad auka taptų centrinė ašimi, išsprendžiant šį konfliktą. To nėra jokiame kitame taiko susitarime. Kodėlgi tai padarėme? Jeigu neužtikrinsime atitinkamų teisių, atitinkamų kompensacijų aukoms, tai tuomet e, negalėsime išlaikyti taikos tai vadinama pereinamasis teisingumas. Reikia užtikrinti aukoms jų teises į teisę, į teisingumą, į žalos atlyginimą ir į tai, kad nusikaltimai nepasikartos. Ir reikia, kad tos teisės būtų įtrauktos į bet kokį sprendimą, kad ir koks būtų priimtas sprendimas šio konflikto pabaigoje. Ir taip pat beprecedentinis dalykas. Aukos galės, bus, bus pakviestos aukos, kad galėtų susitikti su abiemis šalimis, kurios dabar derasi Havanoje. Kodėl tai padariau? Todėl, kad jeigu jau giname aukų teises, taigi kas geriau negu pačios aukos gali atsakyti, ar į jų teises buvo atsižvelgta. Niekas negali geriau atsakyti į šį klausimą negu pačios aukos. Mes esame šalis, kuri e, sprendžiame karinį konfliktą pagal Romos sutartį. Tai yra beprecedentinis atvejis, taigi visi mūsų veiksmai tai yra labai atidžiai stebimi tarptautinėje bendruomenėje. Taigi reikia užtikrinti aukos teises ir kaip tai bu, bus padaryta. Tai tapo man esminių klausimų sprendžiant šį konfliktą. Kai kas galvoja, kad mes deramės dėl aukų teisų. Ne, ne, auk, vaikų teisės savaime suprantamos, dėl jų nesiderame. Mes tiesiog klausomės aukų, kad galėtume užtikrinti jų teises, sprendžiant šį konfliktą. Ir dar penktasis punktas, kurio dar nepavyko išspręsti, taip vadinamas DDR. Demobilizacija, nusiginklavimas ir reintegravimas kovotojų į civilinį, pilietinį gyvenimą. Jeigu susitarsime dėl likusių dviejų punktų, karas Kolumbijoje pasibaigs. Mes labai daug pastangų dedame tam, kad suderintume tarptautinės bendruomenės lūkesčius, Kolumbijos uh, piliečių lūkesčius, taip pat savo konstituciją su FARC lūkesčiais, tuo taip vadinamo pereinamojo teisingumo klausimu. Ir čia prašome Europos, prašom politinės paramos, taip pat to paties prašome iš viso pasaulio. Tos politinės paramos mums reikia, kad galėtume priimti sprendimus užtikrinančius taiką, patvarę taiką ir ilgalaikę taiką. Manęs klausė, kas nutiks su kita žmonių grupe, kuri taip pat jau 50 metų kovoja ELN šalies išsivadavimo armija, tai kiti partizanai, kiti kovotojai, kurie toliau kovoja regione. Na, atsakymas. Kol kas esame būtent tame slaptame etape, kaip kad buvo su FARC. Taigi negaliu daugiau ir plačiau papasakoti apie mūsų e, santykius ir vykstančias darybas su ELN. Tad tikiuosi, jog taikos susitarimai bus pasirašyti su abiemis grupėmis. To tikiuosi, kad pavyks sujungti dėrybas. Tikiuosi, kad taip, tačiau viskam savas laikas. Noriu baigti pasakydamas, kad taika Kolumbijoje bus šaliai kažkas ypatingo. Šio Kolumbijoje vykusio konflikto poveikis buvo greunantis. Tačiau jeigu mums pastaraisiais metais pavyko užtikrinti tokius ekonominius ir socialinius rodiklius, esant konfliktų, tai įsivaizduokite Kolumbiją be konflikto. Vien tik ekonominis augimas galėtų būti 2 procentai ir tas augimas būtų nuolatinis, jei taika būtų pasirašyta. Daugelį vietovių ekonominis augimas gali išaukti net keturiais procentais, tačiau ne tik tai visos tos kančios, kuriuose gyveno labai didelė dalis Kolumbijos žmonių, kurie turėjo išsikelti iš savo žemės, kurie turėjo e, išsikelti iš savo miestų. Taip pat kalbu apie viešąją sveikatą, psichinę sveikatą, to konflikto kaina sunkiai įsivaizduojama. Taigi mes labai su dideliu optimizmu žvelgiame į tą taikos galimybę. Ir pirmą kartą matau, kad ir kita pusė nori taikos. Ir turiu tai pripažinti. FARC apsisprendė rimtai nusiteikusi atėjo į dėrybas ir rimtai derasi. Ir išmintingai derasi. Taigi, aš e, manau, kad galime pasiekti susitarimo, jeigu ir toliau žengsime tą kryptimį, kurią pasirinkome. Tačiau čia mums taip pat reikia ir tartutinės bendruomenės paramos. Tai viena iš sąlygų, kurių anksčiau nebuvo, tačiau dabar ta sąlyga yra. Nes dabar reikia be tarptautinės paramos, nežinau, ar mums pavyks užtikrinti sklandų procesą. Kitas dalykas. Tai, ką Kolumbijoje tikrai būtų labai naudingas dalykas ir Europos šalise. Kalbu ne tik apie kokaino pasiūlą Europos miestuose, kuri tikrai sumažėtų ir su, problema sumažėtų, tačiau pris, nepamirškime ir bioįvairovės. Esame šalis, kurioje bioįvairovė didžiausia pasaulyje, jeigu skaičiuosime vieną kvadratinį kilometrą. Mūsų šalis ypač turtinga bioįvairovė. Turime labai daug vandens šaltinių. To, tą turi tik nedaugelis pasaulio šalių. Ir konfliktas visiems šiems ištekliams turėjo tikrai žudantį poveikį. E, nelegali kasyba, kiti aplinkai žalingi veiksmai. Tai ką visą tai pakeistų? Tai ką vis ne tik Kolumbijoje, bet ir pasaulyje turėtų labai didelį poveikį aplinkai. Taip pat mums pavyktų sustabdyti tas neigiamas tendencijas susijusias su narkotikais, bet to pavyktų greičiau siekti numatytų anglijas dvideginio išmetimo sumažinimo tikslų. Taigi, kaip jau minėjau, tai ypatingas procesas, e, jis pasižymi tikrai ypatingomis savybėmis ir čia tarptautinė parama ir es parama yra būtina. Už tai, tą paramą, kurią esame gavę, uh, Esu labai dėkingas, nuoširdžiai dėkingas ir, ir mums reikia paramos ir priimant galutinius sprendimus, kurie pagaliau užbaigs e, tą absurdišką karą tarp tos pačios šalies vaikų. Ačiū pirmininkė. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich glaube, dass das. Dėkoju, ponė prezidente. Manau, kad mes išgirdome kreipimasi, kuris sulauks paramos. Mes kartu su delegacija, e, kuri užsima santykiai su Andu, bendrijos valstybėmis e, ruošiamės tam tikriems dalykams, pakviesiu kolega Grandės Paskual tarti žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolumbijos Respublika e, yra mums rūpinti valstybė. Sveikiname jos prezidentą atvykusi pas mus. Man didelį garbė, kaip sakė mūsų komiteto pirmininkas, E, man kaip pirmininkus ryšiam su Andų delegacija e, džiaugtis susitikimu su jumis. Aš nekartosiu tų dalykų, kurie jau buvo paminėti. Tiesiog norėjau pabrėžti tuos aspektus, kurie yra svarbus Kolumbijai. Mes kalbėjome apie Europos parlamento vaidmenį, užtikrinant e, vizų klausimo sprendimą. Neseniai Europos komisija patvirtino pranešimą, kad būtų teigiamai įvertinti visi tie prašymai mūsų aptariamoje srityje žmogaus teisų gynimas, ekonominių teisų įgyvendinimas, pagarba piliečiams yra visos tos rytis, kurios buvo vertinamas. Europos parlamentas šiuose srityse veikia labai aktyviai, buvome šio proceso aktyvus dalyvis, vykstant diskusijoms komitete, parlamente, komisijoje ir taryboje E, mes rėmėme jūsų prašymą ir aš manau, kad 2015 metais bus pasirašyti susitarimai, kurie įsigalios 15 metų antrą pusmetį. Manau, kad tas vizų klausimas, trumpalaikių tiksliau vizų e, klausimas Šengeno erdvėje yra labai svarbus klausimas Kolumbijai ir jos piliečiams. Taip pat noriu pabrėžti kai kurios aspektus, kurie apibūtina Santos e, Kolumbiją. E, užsienio investicijos leido atsirasti naujai viduriniajai klasiai. Tas atsiradimas buvo pakankamai saugus ir tai leidžia pasiekti didesnio saugumo ir klėstėjimo. Tai suteikia saugumo dėl to, kad nuo kančių laikotarpių buvo pereita prie kito laikotarpių. Tai yra e, dabar ta šalis, Kolumbija yra ta šalis, kur yra užtikrintas teisinis saugumas, kur investuojama. Na ir galiausiai e, egzistuoja tvirtos demokratinės institucijos ir žmogaus teisų institucijos. Nebėra nebaudžiamumo, tai yra labai svarbus dalykas, nes kuriant taikos procesą, jūs apie tai kalbėjote, ponė prezidentė, e, buvo kaip tik numatytas dialogo procesas, kad neliktų nebaudžiamumo. Aš labai trumpai, ponė prezidentė, dar porą žodžių užbaigimui norėčiau tarti. Prezidentas e, teisingai pasakė, kad reikalingi tam tikri pasikeitimai, kad kulkos taptų balsavimo biuleteniais, o kokainą pakeistų kitos auginamos kultūros. E, būdamas gynybos ministru, jūs žinote, ką reikia daryti šioje srityje. Jūs pasirinkote dialogo ir taikos kelią. Tai yra pavyzdinis modelis. Tai yra tas modelis, iš kurio galės pasimokyti, pasimokyti kitos šalis. Tai yra dialogas be nabaudžiamumo, tai yra ekonominės plėtros žmogaus apsaugos kelias. Taigi prezidento Santoso Kolumbija man ir kitiems bus pavyzdys. Dėkoju, ponė prezidentė. Ir ačiū, ponė pirmininkė. En ausencia del presidente, me permito continuar con la sesión y daríamos la palabra. Pirmininkė, toliau tęsėme susitikimą ir dabar žodis ponui Lange, kuris yra pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi vėl galėdamas jūs matyti čia. Mes e, ne vieną kartą esame susitikę Kolumbijoje, esame kalbėjęsi apie prekybos sutartį ir beje, tais klausimais kalbėjausi kaip komiteto pirmininkas tuo klausimu. Aš e, labai džiaugiausi, kad e, mums e, pavyko susitarti. Tai reiškia, kad tai Kolumbijai bus naudinga, nes prisidės prie ekonomikos augimo. Ir be to sutarties bus taip pat e, E, įgyvendinamas e, veiksmų planas užtikrinantis e, tvarumą ir aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mes susitarėme dėl to proceso, todėl kad tai yra konkrečios priemonės užtikrinančios stabilumą kovo mėnesį. Aš paskutinį kartą buvau e, Kolumbijoje, e, paskutinį kartą iš tų susitikimų ciklo ir mes labai atvirai pakalbėjom apie tai, kas e, vyksta gerai ir kur dar yra problemų. Tai reiškia, kad procesas toli gražu dar nėra užbaigtas, mes tik tai esame kelio pradžioje ir toliau dirbsime kartu, užtikrindami daugelį aspektų, tarp kurių yra ir darbuotojų teisės. Aišku, taikos procesas čia vaidina esminį vaidmenį. Jūs jau minėjote keletą aspektų susijusių su šia tema. Prekybos e, sutartis šiame kontekste iš tikrųjų taip pat bus e, labai svarbi. Jinai sąlygos didesnį ekonomikos augimą jūsų šalyje ir tuo būdu prisidės prie padėties stabilizavimo. Tai įgalins jūs taip pat stiprinti ekonominius ryšius su Europą ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau plėtosime bendradarbiavimą ir dialogą ir esu įsitikinęs, kad taikos procesas bus esminės svarbos etapas jūsų valstybėje. Friedricho Eberto fondas dažnai kritiškai žiūri į jūsų šalies evoliuciją. Tačiau dabar jisai kalba ypač apie taikos procesą ir laiko jį labai teigiamu procesu. Mes turime palaikyti taikos procesą, kad nebūtų grįžtama atgal. Aš manau, kad mūsų komitetas taip pat yra pasirengęs e, prisidėti prie to. Kolegos, turime dar 15 e, kalbėtojų, tad norėčiau paprašyti jūsų, kad e, laikytumėtės kalbėjimo laiko. Aš, e, kad tik tai kalbėjau su vyriausiaja įgaliotinė ponė Magerini, kuri mane informavo, kad mūsų vakarykštis sustikimas buvo labai vaisingas, todėl kad e, atstovas kurį mes vakar uh, kurio kandidatūrą aptarinėjome, buvo paskirtas. Dėkoju. Pane pirmininkė, jūsų buvimas Europos parlamente, jūsų dalyvavimas šiame susitikime rodo, jog jūs ES skiriate labai daug svarbos ir pripažįstate ES ir Europos parlamento vaidmenį plėtojant santykius su e, Kolumbija. Parlamentas iš tikrųjų suvaidino lemą vaidmenį ratifikuojant e, prekybos e, sutartį dabar. Ta sutartis bus prekybinių santykių tikras katalizatorius. Vystamojo bendradarbiavimo srityje yra phasing out nuostata. Parlamentas vaidino iš tikrųjų lemiamą vaidmenį vizų klausimų derantis su Kolumbija. Jūs Kolumbiją pavertėte labiausiai ekonominė išsivyščiusią valstybę jūsų kontinente. Sumažinote skurdą, padidinote ekonomikos augimą. Statistiniai duomenys iš tikrųjų yra labai gerai nuteikiantis jūsų reformų procesas taip pat yra labai ambicingas, taikos procesas, ES institucijos ir ES parlamentas prisidės prie jūsų pastangų, be kitako ir finansinių pastangų, E, įgyvendant tas reformas. Norėčiau jūsų paklausti, ko jūs tikitės iš parlamento, iš kitų ES institucijų, iš AFET e, komiteto e, šiame kontekste. Man atrodo, jog labai svarbus dalykas yra tai, kad Kolumbija dalyvauja įvairiuose formuose ir, ir įvairiuose tarpvalstybinėse asociacijose. Dėkoju. Tikiuosi, kad kolega Howard kalbės trumpiau negu jūs. Džiaugiuosi jūsų vizitu, ponė prezidentė, ir džiaugiuosi, kad tas posėdis padės ES aktyvesnį vaidmenį vaidinti, skatinant taikos procesą jūsų šalyje, nes tai yra labai tinkamas procesas ir tikėkime, jis bus sėkmingas. Ir šiame procese. Kolumbijoje ne viskas yra lengva. E, jūsų vyriausybė suvokia situacijos sudėtingumą. E, buvo parodyta parama, kad, būtų, kad įvyktų e, abipusis ugnies nutraukimas Kolumbijoje. Ir ką šiandien norėtumėt pasakyti Europos parlamentui apie galimybę, kuri ko gero galėtų būti ta proga, kuri paskatintų greitesnį taikos įsivyravimą. Džiaugiamės prisimtus įsipareigojimus jūsų šalyje, tačiau, kaip žinote, jungtinių tautų atstovai prieš keletą dienų pranešė, kad Havanoje vyko taikos dėrybos ir kad e, dėrybininkai sulaukė mirties grasinimų. Ką šiandien galėtumėt sakyti? Ir E, aukų grupėms regis neatstovaujama darybose Havanoje, reikalaujama tiesiog tam tikrų abstrakčių pakankamai dalykų. Ką galėtumėt pasakyti apie tai, kaip yra apsaugoti aukų atstovai, kurie patiria dabar jau mirties grasinimus? Dėl saugumo e, vyriausiasis įgaliotinis atsakingas už žmonių teisės minėjo, kad dešimtmečius e, Kolumbija buvo, buvo ta valstybė, kur aktyviausiai žudomi žmogaus teisų gynėjai. Jungtinės tautos yra nekartą minėjusios, kad nebaudžiamumas e, siekia 95 procentus už padarytus nusikaltimus. Šiandien situacija regis keičiasi, nes jūs pats domėjote šio procesu ir dėjote pasangas, kad situacija keistusi. Koks yra numatytas biudžetas skirtas saugoti profesinių sąjungų atstovams ir žmogaus teisių aktyvistams bei e, aukų atstovams, nes jie patiria persekiojimus, įskaitant automobilių jiems skirimą, apsaugos skirimą ir panašiai. Svarbu kalbėti ir e, apie tą atsakomybę už padarytų žmogaus teisių e, pažeidimus, užtikrinant tuo e, nebaudžiamumo išnykimą. Dėkoju. Dvi minutės koordinatoriams, sako pirmininkas, o paskui kiti turės galimybę minutę kalbėti. Ponas Tenok. ECR frakcijos vardu norime pasveikinti jūs antrą kartą išrinktą e, į šalies prezidento postą. Aš Esu lankęsis prezidento rūmuose, nes buvau delegacijos narys ir tuomet vykdėme kampaniją, kad būtų pasirašyta laisvos priekybos sutartis su Kolumbija. Ir turėčiau pasakyti, kad esu Kolumbijos bičiulis ir džiaugiuosi tuo, kad nuveikė jūsų pirmtakas užimdamas savo pareigas. E, buvo sėkmingai kovojama su uh, FARC e, grupuotėmis buvo sėkmingai kovoma su korupcija ir nebaudžiamumu. E, jūsų šalį galėsime pavadinti ir ekonominių stebuklų, nes e, šalis sparčiai keičiasi. Buvo kalbėta apie tai, jūs minėjote, kad, kad Perų aplenkėte 5 procentais, kalbant apie ekonomikos augimą. Ir galiu džiaugtis tuo, kad atrodo bus užbaigtas konfliktas, kuris truko dešimtmečius. Džiugu matyti taikos procesą. Taika atneš e, jūsų gražiai šaliai taiką ir e, stabilumą ir ekonomikos pakilimą. Norėčiau paklausti, kokie dabar yra santykiai su FARC organizacija? ir kokie santykiai yra su Venezuela. E, Prezidento Maduro e, valdymo laikais e, ir galiausiai Čiaveso valdymas ne viskas yra lengva. Ar yra įmanoma tikėtis, kad FARC organizacija taps taiki ir kad bus galima e, dirbti toliau? Dabar prekyba narkotikais. Mano šalyje ir kitose šalyse Europos Sąjungoje kalbam apie narkotikų liberalizavimą. Jūs, ponė prezidentė, esate žinomas kaip progresyvus mąstytojas. Ką manote apie kai kurias iniciatyvas Europos valstybėse, kurių tikslas yra atsisakyti narkotikų draudimo? Thank you, Mr. President. <clears throat> It is a great... Dėkoju, ponė pirmininkė. Mums didžiulė garbė, prezidentė Santos, matyti jūs čia. Džiugu, matyti, jūs čia mums iš tikrųjų daro įspūdį daugybę dalykų. Aplinkosaugos politika, socialinė politika, e, šeimoms numatyti konsultantai ir taip pat taikos darybus. Ir tie dalykai, kurie daro didžiulį įspūdį. Galbūt galėtumėt šiek tiek pakomentuoti plačiau, kaip taikos darybos gali padėti įtvirtinti struktūrinę taiką. Jūs prisėmėte įsipareigojimus, FARC lyderiai prisėmė įsipareigojimus, o kaip bus su kitomis politinėmis partijomis jų, kaip galėtumėte tvirtinti taiką visoje šalyje ir kaip galėtumėte visiškai išnaikinti teroristų organizacijas. Dėkoju, ponė prezidente. Eh, ačiū, ponė pirmininkė. Ponė prezidentė Santos, ačiū, kad atvykote, kad išklausote mūsų. Turime didelę viltį ir turime pasveikinti jūs pasirinkusi būtent tokį kelią savo šaliai. Tebereiškime daug susirūpinimo dėl to, kas vyksta. Galėtume paminėti čia genocidą, kai žuvo 5000 politinių aktyvistų. Mums susirūpinimą kelia asmenys, kurie žudo polit politiškai aktyvius žmonės. 78, 78 vienais metais, 45 kitais metais. E, mums tai kelia susirūpinimą. Vidaus reikalų ministerija mažina apsaugos priemonės. Ir manyčiau tuo tarpu, kad tos priemonės turėtų būti didinamos. Ir tai netitinka jungtinių tautų nu, primtų nuostatų. Būtina ginti aukas, būtina spręsti struktūrinius klausimus ir užbaigti e, para, m, mm, militarinių, taip vadinamųjų, paralelinių karinių struktūrų siautėjimą. Būtina, kad šis konfliktas būtų išspręstas ir kad e, būtų padedama aukų organizacijoms, būtina taip pat padėti e, valstiečiams. Ir norėčiau užduoti du klausimus. Pirma, kokių imsitės priemonių užkirzamas kelią šnipinėjimo skandalams, nešnipinėjami žmonės dalyvaujantis organizacijos ir taip toliau ir panašiai, žurnalistai taip pat. Ir ar nėra prieštaravimų diskutuoti vienu metu su FARC ir su kita organizacija, kur yra visiškai priešingoje politinio spektro pusėje. Mes matome, kad tos organizacijos, su kuria diskutuojate, vardas egzistuoja teroristinių organizacijų sąraše, ar bus jie tuo įtrauktas, ar net prieštaravimų diskutuojant su ją. Dėkoju. Ačiū, ponė prezidentė, kad atvykote į mūsų posėdį. Turiu tokį klausimą, kurį šiek tiek jau paminėjo kolega, bet iki šiol jų neatsakėte rezultatai, kai buvo įgyveninta laisvos prekybos sutartis. Ar galėtumėte šiek tiek daugiau apie tai pakomentuoti, nes mes netai pozityviai vertiname šios rezultatus, priešingai negu kiti kolegos. Mes manome, kad mes nesulaukėme teigiamo poveikio šalies žmonėms, kavos augintojams, jų situacija labai sudėtinga. Ir matome, kad metai praėjo nuo tos sutarties taikymo, matome, kad cirkuliuoja vadinamieji nešvarūs pinigai, juodi pinigai ir e, Kolumbijos išdas negavo daugiau pajamų dėl to. Tarptautinės įmonės vis dažniau apeina mokestinės nuostatas ir nėra jokio mechanizmo, kuris padėtų tam užkirsti kelią. Būtent dėl to ir turiu klausimą, ar jau galite įvertinti to susitarimo, tos laisvos prekybos sutarties taikymo rezultatus ir galbūt norėtumėte pratesti dialogą šią temą ir galbūt paminėti kitus svarbius su tuo susijusius dalykus. Ačiū. Ačiū. Pone pirmininkė. Atsakymas prezidento Santos Kalderon atsakymas. Eh, Pradėsiu nuo klausimo, kas lau, ko laukia Kolumbija iš Europos, ko Kolumbija tikisi ir taip pat ko tikisi iš to ramio vandenino alijanso. Mes tikimės Ir mano vizito tikslas yra užtikrinti politinę paramą. Politinę paramą tokių sudėtingų momentų, kai reikia priimti sprendimus, kurie galbūt e, netiks visiems, galbūt niekas nebus jais patenkintas. Tačiau susitarimai geri tada, kada e, susitariama ir abi šalis lieka šiek tiek nepatenkintos. Tai neišvengiama, kadangi turime suderinti visų lūkesčius bei tarptautinės bendruomenės lūkesčius. Nes Kolumbijos atvejais sudarys precedentą. Bus precedentų ir vėliau tiesiogiai bus vadovaujimasi tuo, kas susitarta sakant, kad teisingumas neturi kliudyti taikai. Taigi galbūt patenkinti neliks nei vieni, nei kiti, tačiau pasieksime taiką. Tai svarbiausia ir būtent čia mums reikalinga politinė parama. Kaip dėl konkrečios paramos mes rengiame visą spektrą projektų tiems regionams, kuriuos sugriovė konfliktas, kuo pakeisti neteisėtai auginamus augalus, kaip kovotojus, partizanus apmokyti, kad jie taptų, pavyzdžiui, girininkais. Taigi, geriau, sakykime, įdarbinti tos žmonės kitaip, galbūt jie sodins miškus ir miškai prisidės prie anglės dvideginio sumažinimo tikslų. Taigi, Kolumbijai tai, kas vyksta, labai svarbu. Ir jūsų parama svarbi. Dėl to, kas vyksta Ramio vandenino alianse, tai yra praktiškai sėkmingiausias um, Amerikos integracijos procesas, Pietų Amerikos integracijos procesas su tuometiniu Peru prezidentu Angarsija, kalbėjomės apie tai ir Čilės bei Meksikos prezidentai iškart apsidžiaugė šią idėją ir viskas tapo tokiu susitarimu, praktišku, realistišku susitarimu. Nėra daug e, šį, šį, alijans, šį alijansą administruojančių organizacijų, tačiau priėmėme sprendimą užtikrinantį keturių didžiausių ir ekonomiškai stipriausių Pietų Amerikos šalių integraciją. Uh, jos pajamos vienam gyventojui didesnės negu Brazilijos. Ir mūsų integracija mūsų stiprins, nes čia vienybėje stiprybė. Taip pat norime užtikrinti gerus santykius su kitomis šalimis, su, pavyzdžiui, Europos Sąjunga. Bus 29 šalis stebėtojos, stebinčios šį procesą ir dauguma iš jų įvertina kaip labai sėkmingą ir teigiamą procesą. Atsakant e, ponui Hoyt, dėl ugnies nutraukimo. Nebuvo ugnies nutraukimo, bet tai mano kaltė. E, Viena iš sąlygų yra nenutraukti ugnies, kol nebus išspręstas konfliktas. Kodėl tai padariau? Dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, kad e, tokioje geografiškai sudėtingoje šalyje kaip Kolumbija paskelbus paliaubas, paskelbus ugnies nutraukimą, labai daug pastangų tenka skirti tų paliaubų užtikrinimui. Ypač kai dar viena grupuotė LN nedalyvauja taikos procese. Kitas dalykas, patirtis parodė, kad FARC labai dažnai pasinaudoja ugnies nutraukimu tam, kad sustiprėtų politiškai ir kariniu atžvilgiu. Be to, tai būtų tokia ganėtinai perversiška iniciatyva. Dėl to, kad e, FARC atsidurtų labai palankioje padėtyje. Dėrėtųsi, būtų ginkluoti ir apskritai neturėtų ko baimintis, nepatirtų jokio karinio spaudimo. Be to, labai sudėtinga savo piliečiams paaiškinti, kad aš deruosi dėl taikos Havanoje, tačiau Kolumbijoje tęsiasi karas. Bet net nebejoju, kad tai yra trumpiausias kelias padėti galą šiam konfliktui. Ir noriu tai padaryti kiek įmanoma, greičiau, netesti to konflikto be galo. Uh, žalos atlyginimas aukoms. Dedame tiesiog nežmoniškas pastangas, kad galėtume atlyginti aukoms. 470 tūkstančių asmenų, 470 tūkstančių aukų buvo atlyginę, tačiau daugiau nei 6 milijonai aukų yra apskritai. Tai didžiulė našta biudžetui. Tai pirmoji šalis apskritai pasaulio istorijoje, kuri pradeda atlyginti aukoms dar nepasibaigus konfliktui. Žinoma, tas atlyginimas yra daugiau simbolinis, nes aš klausiu jūsų, ponas Hovitai, kiek kainuoja dukra, kiek kainuoja tėvas, kiek kainuoja motina. Neįmanoma atlyginti skausmo, kurį sukėlė šitas karas. Dėl to tas atlygis turėtų būti simbolinis ir atlyginimas turėtų būti e, simbolinis. Ir Harvardo universitetas paskelbė tyrimą. Hmm. Jie būtent tyrinėjo tą beprecedentinį žalos atlyginimo aukoms e, procesą. Mes turėsime atlyginti žalą 14 procentų savo piliečių. Tai nežmoniškos pastangos, tai didžiulės pastangos, tačiau uh, mes toliau tęsime darbą šioje srityje, kad aukus tiesiogiai dalyvautų dėrybose. E, nežinau, kaipgi to šešis milijonus aukų atgabenti į Gahaną. Galbūt būtų puiku, tačiau tai fiziškai neįmanoma. Tačiau nusprendėme, kad e, bent jau kažkokie asmenys, kurio, kuriais gali pasitikėti abi šalis, tai būtent bažnyčia ir vienas iš valstybinių universitetų bei jungtinės tautos išrinktų iš visų aukų, aukų atstovus. Nes visos aukos negali atvykti tiesiog fiziškai. Tačiau manau, kad tai būtų visų aukų atstovai ir mes norime tai užtikrinti. Žmogaus teisės. Žmogaus teisės rytyje Kolumbija padarė labai didelę pažangą. Mes tengiamės užtikrinti žmogaus teises. Mūsų konstitucija viena iš pažangiausių pasaulyje žmogaus teisų ir srityje mes jau esame išbraukti iš to juodojo sąrašo, kuriame buvome dėl žmogaus teisų. Ir žinoma, mūsų šalis toli gražu nėra rojus, yra žmogaus teisų pažeidimų, žudomi žmogaus teisų gynėjai, žudomi profsąjungo atstovai, tačiau ši tendencija mažėja, vis mažiau tokių atvejų ir, ir tai susijęs su valstybės vykdoma politika. Tačiau, žinoma, mums kliudo ir tam tikros grupuotės, kurios nenori užleisti pozicijų tam tikrose sektoriuose, tačiau vyriausybė ir e, ties, tiesiog milžiniškas pastangas deda, kad jos persekiotų ir tinkamai naubaustų. E, žudyti profsąjungo atstovus, to jau per daug, taigi bandome užtikrinti apsaugą, asmeninę apsaugą ir žmogaus teisų gynėjams, ir kai kuriems profsąjungų atstovams. Mes e, sumažinome tokį atsakymą, tokią teikiamą apsaugą, tačiau kai kurios politinės jėgos uh, E, taip pat nori tokios apsaugos, tačiau tai jau per daug kainuoja, nes e, dabar pilna asmenų, kuriuos lydi automobiliai su žiburėliais ir tai per daug kainuoja šaliai. Mes bandome kažkaip apriboti tą asmeninę apsaugą ir ją skirti tiems, kam tokios apsaugos tikrai reikia. Ponas Stanokai. Labai ačiū už jūsų klausimus. Narkotikų politika. Prieš dviejus, trijus metus jau eidamas šalies prezidento pareigas pasiūliau, kad pasaulis į narkotikų problemos sprendimą žiūrėtų kitaip, moderniau, pažangiau. Kolumbija buvo viena iš šalių ir turiu tokią moralinę teisę kalbėti, nes esu kolumbietis. Kolumbija sumokėjo pačią didžiausią kainą tame kare prieš narkotikus, kurį paskelbė Junktinės Amerikos valstijos prieš 40 metų. Praradome savo geriausius lyderius, savo geriausius žurnalistus, savo geriausius policininkus, savo geriausius teisėjus. Mums pavyko išardyti galingus e, narkotikų kartelius, medelin kartelį, kali kartelį. Daug krojo buvo išlieta. Mums pavyko sumažinti kokai medžių plantacijos dydį. Tačiau kartais atrodo, kad tarsi važiuojama dviračių treniruoklių žiūri į kairę, žiūri į dešinę ir mini vietoje. Nes Briuselėje toliau vartojamas kokainas, Londone toliau vartojamas kokainas, New York'e ir Bogotoje toliau vartojamas kokainas. Ir tas karas prieš narkotikus, kurį paskelbė JAV prieš 40 metų, nebuvo laimėtas. Ir ką aš sakau, reiktų pasižiūrėti, ką darome ne taip, ką galėtume daryti kitaip. Dėl to E, Amerikos viršūnių sustikime e, paraginau surengti diskusiją. Ir pirmą kartą Junktinės Amerikos valstijos ir Kanados sutiko tokią diskusiją surengti. Ir e, ši tema bus aptarima Junktinėse tautose 2016 metais, kad galėtume pasižiūrėti, kokio požiūrio galėtume laikytis pasauliniu mastu pasauliniu mastu, nes ne viena šalis atskirai šios problemos neišspręs. Viena šališkos pastangos pasmerktos žlugti. Neįmanoma Kolumbijoje kažkur bausti valstiečio už kanapių auginimą kai Junktinėse Amerikos valstijose kanapės auginti galima ir vartoti daug žmonių gali. Taigi manau, kad kažkur yra didžiulė spraga, didžiulis netitikimas. Venezuela ir mano santykiai su Venezuela ir kaiminimis šalimis. Na, politinė realybė tikriausiai visi žinote labai gerai su kaiminėmis šalimis požiūriai labai dažnai gali išsiskirti, vadovavome skirtingais vystimosi modeliais, skirtingais požiūriais, tačiau stengiamės palaikyti gerus santykius su visomis pasaulio šalimis. Gerbdami įvairovę, gerbdami tarpusavio skirtumus, be jokių įžeidinėjimų žiniasklaidoje, kaip kad buvo anksčiau. Atrodė anksčiau mes su prezidentu Čeves buvome tokie vieši mirtini priešai. Tačiau, kai ta, tapau prezidentu, suvokiau, kad nepaisant skirtumų, kurie visuomet uh, buvo ir bus, mums pavyksta palaikyti tokius šiltus ir nuoširdžius santykius. Ir manau, kad tai turi teigiamą poveikį ir Kolumbijai, ir vis, Venezuelui, ir visam regionui. Ir turiu pripažinti, kad Čeves buvo labai svarbus asmuo, e, pradedant šį taikos procesą. Tai pripažįstu ir aš jam tikrai turiu už tai padėkoti. Ponas Van Balen. Kaip užtikrinti struktūrinę taiką? Yra grupės, kur kurios gali džiaugtis tam tikrų politinių pripažinimų, pavyzdžiui, FARC ir ELN. Ir dar yra Makrim E, nusikalstamos grupuotės, su kuriomis apskritai politinis dialogas neįmanomas. Su jomis kovojame labai e, veiksmingai, mm, iš, išsklaidome juos, suskaldome tas grupuotės ir atrodo, kad mes laimime. Nežinau, ar mums pavyks ir toliau e, taip tvarkytis, tačiau turime visus reikiamus išteklius, kad galėtume susidoroti su nusikalstamomis grupuotėmis be kažkokio specialaus statuso suteikimo joms. Ir FARC ir ELN gali kontroliuoti savo kovotojus ir e, dėrėtis visų jų vardu. Taigi, kai FARC paskelbė vienašališką ugnies nutraukimą, visi laikėsi šio nutarimo. Tai reiškia, kad FARC tikrai gerai kontroliuoja situaciją, tikrai turi didelį autoritetą. Kalbėjo taip pat ponas Kausė, jis klausė apie šnipinėjimą. Galiu atsakyti tik klausimų. Kaip Europoje jūs kontroliuojate elektroninius susilaužėlius? Jeigu turite sprendimą, pasidalinkite su manimi, nes aš tokio sprendimo nerandu. Jau šį, šį rytą kalbėjome apie straipsnį Financial Times, kur kalbama apie žvalgybos vadovą Europos Sąjungoje, Jungtinėje karalystėje ir jis minėjo, kad su kompiuteriniais įsilaužėliais, su hakeriais nieko neįmanoma padaryti ir visi gali pasakyti, kad ir aš beje irgi pats tapau auka į mano asmeninį kompiuterį įsilaužė ir paskelbė mano asmeninius elektroninius laiškus. Deja, deja, nieko kompromituojančio juose nebuvo. Taigi, klausimas, kurį man uždavėte, tikrai labai sudėtingas, tačiau sprendimo kol kas neturiu. Ponas Ultasun dėl laisvosios prekybos susitarimo. Galbūt čia yra kažkaip, kažkoks esminis skirtumas tarp to, kaip mastote jūs ir kaip mastu aš. Uh, Atrodo, kad jūs netikite tą laisvąją prekybą kaip um, augimo ir vystimosi veiksmių. Klausėte apie kavos augintojus. To nėra laisvosios prekybos susitarime, tačiau kavos augintojai klesti dar niekuomet um, Kolumbijos kavos augintojai taip gerai negyveno. Gali eksportuoti visą savo auginamo kavą, Europoje kavos geriama daug, Brazilijoje buvo sausra ir kai kavos kainos išaugo, mes galėjome daugiau investuoti į savo kavos plantacijas, į savo kavos gamybą. Ir mums labai svarbu užtikrinti laisvą rinką, laisvą prieėjimą prie rinkos. Ir istorija rodo, kad šalis, kuriuose prekyba vyksta laisvai, auga greičiau negu tos šalis, kurios mm, stengiasi uždaryti mm, prekybą. Ir mes dabar mm, Ramio vandenino alijansą tarpusavyje panaikinome prekybos kliūtis ir mūsų augimas daug spartesnis e, negu tų šalių, kurios savo ekonomiką uždaro. O augimas yra esminė sąlyga geroviai užtikrinti, gerov, kai jeigu nėra augimo, nėra išteklių, kuriuos galime investuoti visuomenėje. Taigi taip mes žvelgėme į šį klausimą. Pirmininkė, atrodo, kad atsakiau į visus klausimus, kuriuos man uždavė gerbėmi parlamentarai. Prezidentė, Man labai gaila, kad e, kai kurie mano kolegos neturėjo progos pateikti klausimų, tačiau kadangi mes vėluojam ir viršijom numatytą laiką pusvalandžių, tai buvo neįmanoma. Tarp jų, aišku, buvo ir kolegų, kurie kalba ispaniškai. Bet kuriu atveju diskusija buvo labai turininga, įdomi. Dėkoju už ją, ponė prezidentė. Dėkoju taip pat ir jums, ponė užsienio reikalų ministrė. Dėkoju, kad atvykote. Norėčiau paprašyti kolegų likti savo vietose. Dėkoju. Tikiuosi, kad e, pratesime diskusijas kitą kartą ir galbūt galėsime padiskutuoti giliau. Tikimės, kad taikos procesas jūsų valstybėje vyks ko geriausiai ir linkime jums ko geriausios kloties.